KR frakcijos nuo spalio 8 dienos. GUE, SRD, ALDE ir Žaliųjų EKR ir EPP frakcijos man patikė kai kurių pavardžių dėl siūlymų įtraukti jas į kai kurios komitetus ir delegacijas tarp parlamentinės. Turiu tą sąrašą, yra atitinkamas protokolas patiktas ir jeigu niekas neprieštarauja šioms kandidatūrams, jos yra tvirtinamos. Kaip žinote,